el señor presidente. Buenas tardes, colegas, amigas y amigos. Abrimos la sesión. Labą dieną, ponios ir ponai. Pratesėme posėdį. Sausio 18 dienos pirmadienio protokolas yra išplatintas, ar kas nors turėtų kokių pastebėjimų ar